Okay. Uh, good afternoon. Uh, we should start our work. Uh, Labą dieną, turėtume pradėti darbą. Komiteto pirmininkė paprašė manęs pirmininkauti posėdžiui, svarstant pirmąjį pranešimą, o paskui ateis ponas Kiklūna ir vadovaus tolimesniam darbui kuris vyks po šio e, pranešimo svarstymo. Atsiprašau dėl tokių darbo atvarkės pakeitimų, bet jis dėja vyks būtent taip. Ir pagal darbo tvarkė pirmasis pranešimas yra pranešimas, kurio autorius esu aš. E, tai pro, programai Fiskalis 2020 skirtas pranešimas bei e, susijusių pakeitimų svarstymas. Turime penkiasdešimt keturis pakeitimus. Peržiūrėjęs tuos pakeitimus, galiu pasakyti, jog esu išties patenkintas tuo, kad daugelis kolegų pasiūlytų pakeitimų susitelkė į sieki sustiprinti kovą su mokesčių vengimu, mokestiniu sukčiavimu, visais klausimais susijusiais su tokiu netinkamu elgesiu. Ir aš pritariu E, šiems pakeitimams, nes šiam klausimui skirta daug pakeitimų ir tikrai džiaugiuosi tuo, kad kolegos pritarė tokiam požiūriui ir akcentuoja šiuos dalykus. Ir esu pasirengęs bendradarbiauti su kolegomis, toliau ieškant kompromisinių, rengiant kompromisinius pakeitimus nes peržvelgė savo pranešimą bei pakeitimus siūlomus šiam pranešimui, darau išvadą, kad galime pasiekti neblogo kompromiso. Turime, yra pakeitimų, dėl kurių, kurių pagrindų reikia siekti kompromiso. Kitose pakeitimuose kalbame apie tai, kaip mes stebime tos programos įgyvendinimą. Taip pat kalbam apie tai, kaip e, stebėti pažangą įgyvendinimo metu ir aš e, sieksiu kompromisu dėl, dėl šių, pake, šių pakeitimų pagrindų. Tačiau dėl keletą pakeitimų turiu ap, asmeniškai apsvarstyti su tais parlamento nariais, kurie juos pateikė. Kai kurie iš tų pakeitimų, man atrodo, geri, juos galima būtų paremti, tačiau reikėtų pasvarstyti, ar iš tikrųjų tie pakeitimai turėtų būti šiame pranešime. Tie pasiūlymai turėtų būti šiame pranešime. Patiksiu pavyzdį. Ponas Filipas Lambertas uh, 21 pakeitime kalba apie valstybių narių priimamus sprendimus dėl mokestinių klausimų. Ir jeigu tai yra tarp valstybinio poveikio sprendimai, apie tai reikėtų siūsti pranešimą komisijai bei konkrečiai valstybei nariai, kur, kurią tai liečia. Sakyčiau, kad tai yra valstybių narių bendradarbiavimo e, sritis, o ne šios programos įgyvendinimo dalykas. Galbūt tokius, pranešim, tokius pakeitimus, tokius siūlymus reiktų įtraukti į, pavyzdžiui, pranešimą dėl bendradarbiavimo Noriu pasakyti, kad tarsi įvedama prievolė valstybėms narėms e, siūsti pranešimus komisijai, bet galime apie tai dar kalbėtis. Yra keletas tokių pakeitimų, kuriuos reikėtų išanalizuoti, aptarti su šešėliniais pranešėjais tais, kurie teikia pakeitimus. Svarbiausia yra tai, kad šiame pranešime neturėtumėme teikti rekomendacijų ar pakeitimų, kurie susijęs su reglamentais. Ponas Klinsas teikia 63 pakeitimą, kuriame siūlo siūlo nuostatas dėl lėšų numatomų skirti šiai programai. Pirmojoje pranešimo dalyje mes nekalbame apie sumas. Numatomos lėšos bus patvirtintos po, po to, kai vyks dėrybos dėl daugiametės finansavimo programos. Ir ta suma priklausys nuo bendros dėrybų dėl daugiametės finansavimo programos eigos. Ir savo 63-ame pakeitime ponas Klinsas siūlo atsižvelgti į valstybių narių įnašus, indėlius. Man reiktų su juo pasikalbėti kad, ir pabandyti išsiaiškinti, ką jis turėjo menį, teikdamas šį pakeitimą. Dėl visų kitų pakeitimų galima juos tobulinti. Ir renkti kompromisinius pasiūlymus komitetui. Tuo ir užbaigsiu, sako kalbėtojas, ir dabar esu pasirengęs išklausyti šešėlinių pranešėjų. Visų pirma, žodis ponui Liemui iš socialdemokratų. mėly kolegos, mielas Teodorai, kalbant apie tavo parengtą pranešimą, e, Europos parlamentas negali kažkaip tai kitaip pertvarkyti fiskalio programos, nes komisija teikia pasiūlymą šią timą, bet mums tenka E, užduotis užtikrinti kontrolę ir žiūrėti, kad e, programai skiriamos lėšos būtų leidžiamos našiai. Ir tai yra svarbiausias mūsų uždavinys. O kalbant apie valstybės, čia kalbu apie es valstybės narių e, dalyvavimą, taip pat būtinybę užtikrinti, kad veiksmai būtų skaidrus taip pat stebėti, kad būtų taikomas numatytas koficijantas, kad būtų pasitelkti išorės ekspertai ir kad būtų užsikrinta programos įgyvendinimo ekspost kontrolė. Kalbant apie valstybės narės, mes pritarėme pranešėjui ir e, šešėlinių pranešėjų nuomonį, kad kandida, šalis kandidatės turi turėti galimybę dalyvauti šioje programoje be jokių suvaržymų. O kalbant apie kaiminystės politikos valstybės Tai dalyvavimas, jų dalyvavimas turėtų apsiriboti kova su e, sukčiavimu, mokestiniu sukčiavimu. Kalbant apie e, šios straipsnio turinį, man atrodo, kad reikia m, šiek tiek pakeisti septintojo straipsnio devintą punktą, nes pagal dabartinę savo formuluotę, remiantis juo būtų galima finansuoti bet ką ir viską. Būtent apie tai kalbu savo 65-ame pakeitime. Komisijos siūlymas leisti finansuoti iki 100 procentų projektus, kaip ir daugelio šešėlinių pranešėjų nuomonė turėtų būti pakeistas, tas dydis turėtų būti 80 procentų, kaip ir sanglaudos politikos projektuose. Siūlau 100 procentų lygį e, išlaikyti toms valstybėms, kurioms taikomos, kurios e, naudojasi finansinės pagalbos programomis. Ir taip pat reiktų e, ne, neplėsti trečiųjų šalių dalyvių skaičiaus. Ir mano nuomonė atitinka 37-40 pakeitimus šią temą. 47, 48, 50, 56, 58 Pakeitimai kalba apie būtinybę e, skaidriai, tiksliai susiformuoti programas, remiantis e, patvirtintais rodikliais, ypač kalbant apie kovos su mokestiniais sukčiavimais ir mokesčių vengimu programas tam skirtas. Ir taip pat komisija turėtų pagrysti savo teikiamus siūlymus noriu užbaigdamas pasakyti, kad mūsų frakcijos ir kitų politinių frakcijų siūlomi pakeitimai didžiulė dalimi sutampa ir aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti gerą kompromisą, e, svarstant šį pranešimą. Ačiū. Dabar žodis teiks Wolfui Klincui, bet jo vardu kalbės ponas Šmitas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pranešėjau taip, pranešėjau taip, aš dabar pabūsiu ponas Klincas. Jis norėtų padėkoti už jūsų darbą likšalinį. Jis taip pat tvirtai tiki tuo, kad rezultatas bus labai naudingas, labai geras. Jis norėtų atkreipti dėmesį kai kuriuos dalykus, dėl kai kurių vietų siūlo pakeitimus. Aš kiek pavėlavau į posėdį, dėja nežinau, apie ką kalbėjote anksčiau, bet vis dėlto pakomentuosiu. Išorės ekspertus reikėtų ištraukti išorės ekspertus reikėtų e, pasitelkti, o ne kaip tik nesinaudoti jų paslaugomis. Viską reikėtų tinkamai subalansuoti ir nepriboti taip, kaip siūlo pranešėjas. Toliau. Finansinė suma ar našas fiskalis programai turėtų būti nustatomas pagal metinius valstybių narių įnašus. Ir taip pat ponas Klincas norėtų, kad kasmetinės vertinimo ataskaitos būtų teikiamos, yra bent kas metus būtų atsiskaitoma už jas. Taigi, ačiū pono Klinco vardu, jis tiki, kad e, tikrai bus rastas bendras tarimas šio klausimu. Ačiū. Dabar žodis, žodis ponui Filip Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė, taip aš už viską šiandien atsakingas. Čia mano solo šiandien visą dieną vyksta pasirodymas, Jau rytoj Svenas žada būti posėdį. Na, o dabar pirmiausia padėkosiu ir ne tik pranešėjai. Man atrodo, gana ypatinga situacija čia susiklosti. Aš negaliu neinterpretuoti nebuvimo daugelio kolegų salėje niekaip kitaip, kaip tik kaip pasitikėjimą mumis. Ir reiktų tą mintį tik pabrėžti, nes, man atrodo, tai mus tik sustiprina ir padrasina savo veikloje. Be abejo, sutinku su jumis, gerbiamas pranešėjau, kad negalime tiesiog mm, numatyti fiskalis programai visų užduočių nes neįsivaizduoju, kaip kitaip pabrėžti tą būtinybę keistis informaciją. Ne tik apie mokesčių mokėtojus, bet taip pat ir apie mokesčių mokėjimo taisyklės, nes tai ir yra tas rytis, kurią daugelis įmonių naudojasi, bandydamos išvengti mokesčių. Ir taip pat nereiktų pamiršti ir to garsiojo žodžio iš C raidės. Ir Mario Draghi nuolat jį kartojo, taip pat ir vokiečiai. Conditionality. Sąlygų numatymas privalomas turi būti. Nes jeigu kažkokiu tai reikalavimu neišpildai, tuomet e, ne, negausi iš, iš, iš to ir, ir jokios naudos iš, iš kažkokių taisyklių numatytų. Taigi, dėl ekspertų reikėtų būtinai jais pasiremti, tik nenorėčiau, kad būtų kviečiami ekspertai iš, iš verslo pasaulio. Nes nebūtinai jų tikslas uh, siekiamas bus tas pats, koks ir mūsų. Todėl būtų gerai, jeigu ekspertus mes kviestume mm, be abejo kompetentingus, bet e, dirbančius nebūtinai verslo srityje, aš turiu menyje ir įvairias visuomeninės organizacijas ir, ir, ir kitus subjektus, kurie turi taip pat patirties mokesčių srityje. Be abejo, mūsų pagrindinis tikslas yra didinti pajėgumus kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ir ši programa turėtų tapti priemonę padidinti viešo sektoriaus tarnautojų darbo našumą ir, ir galimybės siekiant identifikuoti mokesčių vengėjus ar, ar sukčiautojus. Tai tiek šiuo metu, ponė pirmininkė. We can try on. We can be quicker. Actually, if you agree with all our amendments, we can uh, even end without a meeting. So. Okay. Uh, thank you very much. Uh... Ačiū už pasisakymą. Toliau kalbės panas Trijek. Well, good afternoon. Thank you, Mr. Chairman. Labadiena. Ačiū, pana pirmininkė. Šio posėdžio pradžioje aš pagalvojau, kad bus gražus posėdis su podeliu kavos, bet kolega viską sumaišė ir aš suprantu, kad jis yra teisus nes susirinko patys įtakingiausi ir patikimiausi žmonės, o likusi komiteto narių dalis mumis pasitikė, taigi mes galime nuspręsti, ką tik norime. O jie tiesiog susitaikys su mūsų sprendimais. Filipai, mes turime daugybę laiko, tai galima aptarti bet kokį klausimą. Aš turiu keletą minčių, keletą pastebėjimų. Mes paprastai skeptiškai žiūrime į tokias programas kaip fiskalis, bet aš džiaugiuosi galėdamas pripažinti, kad Didžioji dalis pateiktų pakeitimų mums yra primtini. Pirmą turiu pasakyti, kad mes pasisakome už kovą prieš mokesčių sukčiavimą, mokesnių sukčiavimą ir mokesčių vengimą. Aš pats pateikiu keletą pakeitimų, kurie šiek tiek pakeičia formuluotas ir tai mums nekelia jokių sunkumų. Dabar antrasis punktas dėl sukčiavimo tarp valstybinių mastų. Mes manome arba norėtume manyti, kad tokios programos kaip fiskalis turėtų padėti apriboti, tarp, sumažinti tarp valstybinio pobūdžio mokestinį sukčiavimą, kuris daro žalą konkurencijai ir augimui tokio pabudžio sukčiavimas gali riboti augimą ir daryti žalą konkurencijai. Toliau. Mokesčių institucijų darbuotojų mokymas. Aš pats pateikiau du ar tris pakeitimus, kurie pabrėžia mokymo svarbą. Nacionalinės mokesčių sistemos yra gan skirtingos ir siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mums reikia pasitelkti geresnį išsilavinimą turinčius ekspertus. Aš diskutavau su Wolfu Klincu ir suprantu, kad mes laikomės vienos pozicijos ir nenorime skirti pernelyg daug lėšų tačiau šis klausimas didesnių problemų nekelia. Toliau. Išorės ekspertų pasitelkimas. Aš suprantu, kad mūsų nuomonės dėl šio klausimo gali skirtis, bet mes pasisakytume už išorės ekspertų įtraukimą laikantis keleto sąlygų. Sąrašas turėtų būti e, skaidrus, nuolat atnaujinamas viešas. Taip pat turėtų būti aiški tvarka, pagal kurią būtų parenkami išorės ekspertai. Taip pat mes turime pasirūpinti ir lėšomis, kadangi aukštos kvalifikacijos ekspertai mums kainuos. Tai tiek aš norėjau pabrėžti kalbėdamas apie šį pranešimą ir iš esmės turiu pasakyti, kad mes iš esmės pritarėme bendrai linijai ir aš čia negalėčiau numatyti jokių sudėtingesnių problemų balsavimo metu. Pirmininkas, ačiū. Turime dar vieną šešėlinį pranešėją, poną Nikolaus Šantis. Deja, jo nėra. Ar kas nors norėtų pasisakyti kolegos vardu? Regis ne. Ar yra kitų komiteto narių norinčių pasisakyti? Taip pat nėra. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, kad balsavimas ekonomikos reikalų komitete yra numatytas numatytas lapkričio 28 arba 29. O plenarinėje sesijoje šį klausimą ketiname aptarti kitų metų kovo mėnesį. Žinoma, viskas priklausys nuo trilogo rezultatų. Žinoma, pirmiausia, turiu būti baigtas trilogas kartu su komisijos ir tarybos atstovais ir tik tuomet klausimą galėsime svarstyti plenarinėje sesijoje, o dabar padarysime pertrauką iki 16.20, kuomet į posėdį atvyks ponas Šiklūna. Filip, e, ponė pirmininkė, aš grįšiu, aišku, po 4.20, nuo G zonos iki šios zonos aš turiu ateiti, kad galėčiau dalyvauti šiame posėdėje. Ir dėkoju pirmininkui už tokią galimybę mums prasimankštinti, kol ateiname į posėdį. Dėl to mes tokie va, fiziškai tvirti. Pirmininkas, aš dar kartą noriu atsiprašyti už pakeitimus darbo atvarkėje ir prašyčiau jūsų sugrįžti į posėdžių salę po 4.20.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 Yes, we can start. I will be chairing this uh, point four. Aš pirmininkausiu šiai posėdžio daliai, aptarsime ketvirtą darbo tvarkės punktą, kalbėsime apie pranešimo projektą dėl keičianti reglamentą 223 dėl Europos statistikos. Aš norėčiau atsiprašyti už tokį vėlyvą atvykimą. Išvykau iš namų 6 ryto, bet kadangi reisai buvo atidėti, atvykau tik dabar, todėl negaištant laiko. Pradėkime. Norėčiau pirmiausia pristatyti pranešimo projektą. Turiu prisipažinti ir dėl dar vieno dalyko. Peržiūrėjau pranešimo projektą ir šiek tiek nusivyliau savimi. Todėl, kad, manau, buvo galima žengti dar toliau. Mes kalbame apie statistinių duomenų kokybės gerinimą. Ir kalbame oficialią teisinę kalbą, teikdami, kad statistika turi būti tiksli, palyginama ir pateikiama laiku. Ir tai yra teisingi iš esmės žodžiai. Ir tai yra pagrindas. Mm -hmm statistiniai duomenys yra svarbus politikos formuotojams ir suinteresuotams šalims apskritai. Tačiau tai yra rezultatas. Ir kad užtikrintume gerą rezultatą, turime užtikrinti, kad statistiniai duomenys būtų gerai kaupiami, rengiami ir atskleidžiami. Per pastarosius metus Europos statistikos sistema patobulinta, buvo, buvo patobulintas jos valdymas ir buvo sukurtos strategijos, kad sistema užtikrintų atitinkamą kokybę ir veiksmingumą. Yra praktikos kodeksas, yra numatyta daug pozityvių elementų, ir nemaža dalis šalių taiko šią sistemą. Tačiau Graikijos atvejs parodė, kad tai, kas yra daroma iki šiol, nėra pakankama. Iš tiesų, Graikijos pavyzdys atskleidė sisteminę, sisteminės klaidas, labai ryškės sisteminės klaidas. Ir mes dabar turime uh, kovoti su tais trūkumais, kurie gali lemti naujas sisteminės problemas. Todėl mes turime imtis veiksmų. Po krizės Graikijoje daugelie šalių Europos statistikos sistema yra stebima. Ir iš tiesų manoma, kad reikia užtikrinti šioje sistemoje dalyvaujančių elementų nepriklausomumą. Mes turėtume laikytis ne reaktyvios, bet proaktyvios pozicijos, siekdami užkirsti kelią tolesnėms problemams. Dabartinė sistema negali būti atnaujinta, kadangi ją reglamentuoja sutarties nuostatos. Taigi, jeigu nebus keičiama sutartis, ne viską galime pakeisti, siekdami sustiprinti dabar galiojančių sistemos taikymą. Žinoma, mūsų siekis yra užtikrinti didesnį nepriklausomumą. Ir reikia pasakyti, kad e, dabartinės sistemos rėmose kai kurios pakeitimus e, padaryti galima pranešimo esmė yra užtikrinti vartotojus, kad ėmusis tam tikrų žingsnių bus užkirstas kelias kitai kriziai panašiai į tą, kuri iškilo Graikijoje. Tai yra klausimas. ESS teisinis pagrindas yra silpnos, jeigu lyginsime šią sistemą su centriniu bankų sistema. Vienas būdas palyginti sistemą Iš tiesų, Europos statistikos sistemos negalima lyginti su centriniu banku sistema. Eurostatas turi institucinį vaidmenį, tai yra Europos komisijos generalinis direktoratas, tai nėra autonominė institucija, kaip tarkime Europos centrinis bankas. O nacionalinės statistikos institucijos yra atskaitingos vyriausybei pagal nacionalinius teisės aktus ir jos dirba vadovaudamosis parlamento patvirtintų joms skirtų biudžetu. E, šalies vyriausybė gali kontroliuoti nacionalinės statistikos institucijas skirdama asignavimus jos veiklai. Taigi, reikia pasirūpinti, kad nacionalinės statistikos institucijos būtų nepriklausomos ir kad jų užduotis būtų kurti viešasis gerybės visuomenės vardan ir ne tik atstovauti vyriausybės institucijas. Buvau susitikęs su nacionalinių statistikos institucijų vadovais, kai kuriais iš jų, ir ES yra 27 nacionalinės statistikos institucijos, kai kurios jau yra gan stiprios nepriklausomos, turi gerą patikimą sistemą, bet to negalima pasakyti apie visas nacionalinės statistikos institucijas. Kalbant apie generalinio direktoriaus vadovo ir statistinių skyrių vadovų skirimą. Reikia pasakyti, kad skirimo tvarka turi būti sustiprinta ir ji neturėtų skirtis nuo Europos centrinio banko pirmininko skirimo procedūros. ir kandidatai turėtų būti kviečiami į parlamentą, o ne į ministerijas. Dėl nacionalinių statistikos institucijų finansavimo ir turimų lėšų. Reikia pasakyti, kad institucija gali veikti nepriklausomai tik tai tuo atveju, jeigu turi savo biudžetą, kuris turėtų būti skiriamas nepriklausomai nuo vyriausybės. O kitas dalykas yra statistinės informacijos poreikis. statistinių duomenų rengimas, platinimas, atitinkami standartai, gairės ir taip toliau, bet svarbiausia yra nepri... nacionalinės statistikos institucijos nepriklausomumas ir taip pat pačio Eurostato nepriklausomumas. Sistemoje reikia užtikrinti sustiprinti ir pačias taisyklės susijusias su e, statistinių duomenų rengimu, platinimu. Taip pat reikalingos taisyklės e, reglamentuojančios prieigą prie statistinių duomenų. E, aš jau sakiau, kad negaliu kritikuoti visų nacionalinių statistikos institucijų, kadangi kai kurios iš jų jau turi numašęs e, tokius standartus ir taiko. Tačiau turime pasirūpinti, kad visos institucijos laikytųsi tokių plačių ir aukštų standartų. Nes, e, kad veiktų visa sistema, turi veikti visi atskiri grandinės elementai. Taigi turime pasirūpinti, kad visi elementai veiktų patikimai ir stipriai. Kai kurie pasiūlymai, kurie yra atspindėti pranešime ir kuriuos aš ketinu sustiprinti, yra susiję su nacionalinių statistikos institucijų nepriklausomumu ir pačios sistemos nepriklausomumu. Kalbant apie praktikos kodeksą, į jį turėtume įtraukti nepriklausomumo aspektą. Būtent čia Šioje vietoje mes turėtume sustiprinti Europos statistikos praktikos kodeksą. Na, mes dabar negalime nutarti, kad būtina keisti sutarties nuostatas, tačiau to negalime atmesti, nes jeigu siekiame, kad Europos statistikos sistema panešėtų į e, centrinių bankų sistemą, tai reikėtų svarstyti galimybę keisti sutarties nuostatas. Dar vieną pasiūlymą turiu. Jis yra susijęs su metinėmis ataskaitomis. Europos centrinis bankas rengia metinę ataskaitą. Ir Europos statistikos sistema galėtų teikti tokį, tokią metinę ataskaitą, kurioje būtų kalbama apie per metus pasiektą pažangą, kokie duomenys buvo surinkti, kokie rodikliai pateikti ir taip toliau, kokie generaliniai direktoratai buvo įtraukti į duomenų rinkimą ir rengimą ir taip toliau. Šis pasiūlymas taip pat e, galėtų būti įtrauktas į mūsų pranešimą, Tokie, tokios metinės ataskaitos būtų svarbios įvertinant sistemos veiklą kasmet yra platus sutarimas dėl to, kad Europos statistikos sistema turi būti sustiprinta. Mūsų pasiūlymai yra svarbus, jie turėtų būti taikomi, bet mes turime diskutuoti apie šios sistemos ateitį vidutinių laikotarpių ir ilgalaikių laikotarpių. Prašom, pono Gozės. Pone pirmininkė, pone pranešėjau. Pone pranešėjau, norėčiau atsiprašyti, kad Rodi Kracos nėra šiandien posėdė, nes ji yra šešėlinė pranešė dėl jūsų pranešimo. Ji man perdavė e, savo pasisakymo tekstą ir e, Kalbant apie statistiką, mes visada jūs palaikome ir palaikome jūsų teikiamus pasiūlymus gerinti, tobulinti Europos statistikos sistemą. Ir kaip jūs pažymėjote, labai svarbu, kad e, statistinius duomenys rengiantis asmenys ir e, tarnybos teiktų patikimus duomenys ir kad jie nebūtų priklausomi nuo politinės valdžios ir kad būtų išvengta e, E, nepageidaujamos tendencijos e, koreguoti statistinius duomenis. Ah, thank you, Mr. Gozės. Ačiū, ponia Gozės. Filipai, dabar tavo eilė, man atrodo. Aš skaičiavau, kiek čia mūsų yra. Man atrodo, mūsų yra 25 salėje, bet man atrodo, kad vertėjų yra daugiau nei 40. Ačiū jiems už tai, kad yra čia. Ačiū Eurostatus toms, kad jie taip kantriai laukia, taip kantriai dirba. Edvardai, nebandysiu tavęs raminti, jeigu tu e, nesi patenkintas savo pasiekimais ir savo užmojais, mes padėsime tau pasiekti etapą, kuomet galėsi didžiuotis, didžiuotis savo pasiektais, nuveiktais darbais. E, remiantis pakankamai gerų komisijos pasiūlymų, mes palaikome tavo patiktus pakeitimus, jeigu nori juos perkelti į aukštesnį lygmenį, esame pasirengę tau padėti tai padaryti. Norėčiau akcentuoti porą dalykų. Iš tikrųjų, turėtume Eurostatas turėtų būti visiškai savarankiškas, tačiau bendrais bruožais manau, kad jis turėtų būti nepriklausomas, tačiau niekad nereiktų manyti, kad organizacija, kurią sudaro žmonės, iš principo gali, būti, gali dirbti be klaidų ir be jokių. E, nesklandumų. Žinoma, institucijos turi būti nepriklausomos, turi būti kontrolės e, svertų ir patikros sistema. Tačiau, pavyzdžiui, aš nesu patenkintas to, kad ECB yra visiškai nepriklausoma institucija, nes man atrodo, kad čia iškyla grėsmė demokratijai, kuomet viena labai svarbi institucija atsiduria tokioje pozicijoje, kuomet ji visiškai nekontroliuojama, netaikoma ta uh, sistema jai tokia institucija kyla pagunda e, įgyti dar daugiau galių savo kontroliuojamą, kūruojamoje srityje. Taigi, tokių dalykų nepagidaujame, bet dar du. Ne, nepriklausoma statistika užsimanti institucija būtina ir e, mes esame žmonių išrinkti atstovai ir mums reikia duomenų uh, kurie būtų patikimi ir paprastai gauni tokį rezultatą, kokį planuoji gauti ir kaip tai suplanuoti. Pavyzdžiui, jeigu norite sumažinti savo ekologinį įspaudą arba ekonominę neligybę, reikia ją išmatuoti, išanalizuoti, vertinti ir tie duomenys, kurie dabar yra renkami, turėtų būti, jų rinkimas turėtų būti sankcionuotas politiniu lygmeniu. Taip pat reikėtų pasidomėti, ar pateikiamas rezultatas, statistiniai duomenys yra pakankamai tikslus ir tokie, kad, tokie tikslus, kad tiktų politikams. Taip pat informacija renkama tos, organ, tos institucijos turėtų būti skalbiama viešai ir pateikti pakankamai suprantamai plačiai visuomeniai. Komisija turi patvirtinti, kad tos taikomos kvotos yra pakankamai kokybiškos, tai yra komisija privalo užtikrinti kokybės kontrolę. Toliau tarpininkų, e, netarpininkų atsiprašau, e, E, lygiaverčių partnerių vykdoma kontrolė ir priežiūra. Taip, norėčiau čia kalbėti apie dvišalį bendradarbiavimą, dalinimasi pažangiosios, keitimasi pažangiosios praktikos pavyzdžiais. Remiantis jūsų pateiktų penktuoju pakeitimu turėtumėme siūsti signalus dėl e, domenų, dėl, dėl geresnės prieigos prie domenų. Eurostatas yra gera domenų bazė. Įvedė pavadinimą į Google paieškos naršyklę, e, iš karto išmeta tą pavadinimą. Taip, tačiau ne visur E, nesu visomis naršyklėmis tai įmanoma. Nes man nepavyksta kai kada rasti Eurostato domenų bazę su kitomis naršyklėmis. Bet reikėtų padirbėti, kad duomenys būtų labiau prieinami. Taigi remiuosi jūsų dešimtuoju pakeitimu ir dar kartą kartuoju, kad taisyklės uh, turėtų galioti draugės su sankcijomis. Mes turėtume sugriežtinti sank taikomų sankcijų režimą. Dar akcentuočiau būtinybę užtikri, užtikrinti gerą domenų sautą. Tad nacionalinis statistikos institucija ir Eurostat galbūt reikėtų įvesti e, aukštesnį slengstį dėl konsultacijų. Dėl, dėl, dėl balsavimo parlamente, kuomet reikia konsultacinės nuomonės. Aš norėčiau priminti praėjusios savaitės duomenys ir kas buvo skelbiami, kokia informacija pasirodė dienrašiuose. Kalbu apie bankus ir apie tai, kad bankinė informacija ima dominuoti visur. Uh, Taigi mes norime įnešti pozityvų indėlį, o ne kritikuoti jūsų pranešimą. Uh, Basescu, no? uh, ne, Basesko, ar jūs norite dabar pasisakyti, ne? Uh, thank you, Mr. Mr. Chairman. Well... Ponas Strečiak, ačiū ponė pirmininkė, nors ir nesu šešėlinis pranešėjas. Ekar. Vis dėlto esu salėje ir galime visi puikiai praleisti laiką. Tad aš tik e, pateiksiu kelias pastabas, kai kurios bus bendresnės, kai kurios gal detalesnės. Aš tikrai dėmiai klausiausi jūsų, ponė pirmininkė, tad suskaidžiau savo komentarus į, į dvi dalis. Ir Pirmiausia, ką pasakyčiau, ir čia visiškai sutinku su jūsų pozicija, yra, kad jūs kalbėjote apie sistemos nepriklausomumą. Ir man atrodo, kad tai yra be galo svarbus dalykas. Net nėra ir kalbos. O taip pat e, minėjote ryšį su nacionalinėmis koordinavimo institucijomis. Tik tada Europos statistikos sistema bus patikimesnė, taps patikimesnė. Ir čia perinu prie antrosios savo komentarų dalies. Reiktų kelti klausimą, ar iš tiesų ta sistema gali būti patikima. Be abejo, sutinku su tą mintimi, kad duomenys turi būti patikimi. Kalbėdamas užsiminėte apie tą vadinamą į Graikijos pavyzdį, tai mano klausimas būtų, ar įmanoma išvengti tokio graikiško dar vieno atvejo. Ir, ir antroji mano pastabų grupė, ar, ar kiti klaustukai, kurie man čia kyla, yra štai kokie. Ar nacionalinės institucijos galėtų arba galbūt ar, ar galėtų pasiryšti ar, ar pasiryštų dalytis patikimais duomenimis. Aš lažinčiausi netgi, kad nacionalinės statistikos institucijos veikiau būtų linkusios paryškinti, kitaip nuspalvinti savo surinktus statistinius duomenis ir darytų tą taip, kad tie duomenys nebe visai atitiktų realią situaciją to regiono, kuriame veikia institucija. Kitas klausimas, ar įmanoma būtų įgyvendinti bendrą metodologiją, kuri galbūt galėtų tapti e, kuri galėtų būti priimtina visoms valstybėms narėms. Čia vėl galima būtų grįžti prie to Graikijos atvejo, bet aš abejočiau tuo, kad tikrai bus galima ateityje išvengti panašių nutikimų. Bet iš esmės sutinku su bendra pozicija, kurią pristatėte pradėdama savo kalbą. Ir EKR frakcijos e, šešėlinė pranešė yra ponė Ford. Taigi mano pastabos yra tiesiog bendro pobūdžio labiau. Ačiū, ponė Streičiakai. Daugiau norinčių kalbėti nėra, tad paprašyčiau komisijos pasisakyti, jeigu ji norėtų. Well Noriu pasinaudoti šią galimybę ir atsiprašyti ir jūsų, ponė. Atsiprašau dar kartą už vėlavimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju už galimybę kreiptis į šio komiteto narius. Norėčiau apsiriboti keturiomis pastabomis, kurios iš mūsų požiūrio taško yra labai svarbios. Pirmiausia, būtinybė peržiūrėti dabar galiojantį reglamentą dėl Europos statistikos. Tai yra būtina siekiant užbaigti reformas dėl valdymo ir siekiant atnaujinti statistinių duomenų rengim, rengimą. Daugelis aspektų jau yra pabrėžta jūsų pranešimo projekte ir išsakytose žodiniuose komentaruose. Svarbu yra užtikrinti nacionalinių statistikos institucijų profesinį nepriklausomumą bei Eurostato nepriklausomumą, užtikrinti veiksmingą nacionalinių statistikos sistemų veikimą. Tuo turėtų pasirūpinti statistikos institucijos ir e, paversti vyriausybės bendrai atsakingas už statistikos duomenų patikimumą. Tai yra vadinamieji įsipareigojimai dėl pasitikėjimo statistika. Ta pati reikia pasakyti, kalbant apie Eurostatą. Komisija jau ėmėsi veiksmų siekdama sustiprinti statistikos valdymą ir jau pristatė naujus elementus savo sprendime dėl Eurostato. Ir į tai reikėtų žiūrėti kaip į Europos komisijos įsipareigojimus dėl pasitikėjimo statistiką. Dėl modernizavimo reikia sustiprinti galimybę prieiti prie administracinių išteklių, nes tai užtikrins veiksmingumą ir sumažins naštą. Komisijos pasiūlymas pateikia subalansuotą subalansuotus tikslus, atsižvelgdamas į dabartinės sutarties nuostatas. Mūsų nuomonė, mes padarėme viską, ką galėjome ir pabandėme išsaugoti kiekvienos institucijos e, nuosavybę ir statistikos e, sistemą. Norėčiau pranešti, kad e, taryboje dėrybos ir diskusijos dėl šio klausimo yra pasistumėjusios į priekį, bet mūsų pasiūlymas valstybėse narėse susilaukia didelio pasipriešinimo. Net yra rizika, kad kai kurios nuostatos bus susilpnintos. Todėl Europos komisija tikisi iš jūsų komiteto e, paramos šio klausimu. Ir paskutinė mano pastaba yra susijusi su ambicijų lygiu, apie kurį kalbėjo pranešėjas. Komisija yra sunerimusi dėl nerealių lūkesčių ir dėl poreikių, kurie gali pareikalauti institucinių pakeitimų, kurie savo ruoštų reikalautų sutarties nuostatų keitimo. Aš turiu pasakyti, kad mums yra svarbi e, stipri patikima, veiksminga Europos statistikos sistema, kuri galėtų susidoroti su vis didėjančiu statistinės informacijos poreikiu ir kuri galėtų atliepti lūkesčiams susijusiams su informacijos kokybė. Tačiau mūsų nuomonė visą tą dėrėtų labai atsargiai ir pasvertai apsvarstyti, reikia pasitelkti holistinį požiūrį. Ir kartu reikia svarstyti galimas reformas nacionaliniu ir Europos lygių. Jeigu mums pavyks išlaikyti tas ambicijas, kurios yra numatytos komisijos pasiūlyme, žinoma, bus atsižvelgta jūsų komiteto pateiktus pakeitimus Tai naujo dokumento pagrindu mes galėsime toliau plėtoti reformas ir tobulinti Europos statistikos sistemą. Ačiū. Thank you, uh, Ms. Bahata, for those... Ačiū už tokius e, svarbius, už tokias svarbias išvalgas. E, pasižymėsime tuos komentarus. pranešime nesiekėme e, apriepti daugiau nei mūsų sutartyje numatytos užduotis. Tačiau, kai kalbame apie nepriklausomumą, turime nepamiršti, jog kad visa tai turi virsti praktiką, metodais taikomais, e, samdant į mm, ieškant nacionalinių statistikos institucijų vadovų, vadovus samdant. Filip Lambert sakė, kad niekas nepasitikės visiškai nepriklausomomis institucijomis, kurios niekam neprivalo atsiskaityti. Manau, kad jos privalo atsiskaityti vyriausybėms, tačiau taip pat ir parlamentui. Ir čia ir slypi skirtumas. Tačiau kuo labiau susipažyti su statistikos pasauliu, o atsižvelgiant į tai, kokį e, pasiūlymų, teisės pasiūlymų paketą mes apsvarstėme ir priėmėme parlamente e, skirtą ekonominėms priemonėms, šešių pasiūlymų, dviejų pasiūlymų paketą taip pat palyginam, pasiūlymą dėl palyginamųjų e, statistikos lentelių. Iš esmės, uh, E, statistiniai duomenys labai svarbus vertinant šalį. Ir svarbus yra lankstumo aspektas, tačiau šimtaprocentinės statistikos nėra. Pasiremiant geriausiais metodais, E, prognozėmis įmanoma parengti gerus statistinius duomenys. Todėl labai svarbu per daug, nesutikti per daug e, e, laisvės veikti savo nuožiūrą. E, visada visiems patinka e, statistinių duomenų uždėstymas laikė, tačiau laiko matavimas, matmenų matavimas laiko erdvėje įveda kitus parametrus. Po kurio laiko duomenys peržiūrimi ir patikslinami, tačiau jeigu kalbame apie duomenys dėl 3 procentų deficito viršymo ir dėl to, kad padedamos taikyti sankcijos šaliai, tuomet suvokiame, kad duomenys reikia peržiūrėti ir pabandyti išsiaiškinti, ar tikrai tie 3 procentai peržengti. Todėl labai svarbu, kad žmonės atsakingi už statistinius duomenis būtų patikimi, kad jais būtų galima tikėti, kad jie būtų, jie turėtų prestižą, jie būtų institucijų lyderiais. Daugelis iš jų tokie ir yra, bet būtų gerai, kad jie visi būtų tokio masto specialistai, nes E, statistinių duomenų, e, renkamų statistinių duomenų poveikis valstybėms, žmonėms yra labai didelis. Pasiminkime Graikijos atvejį. Bet šių įstatymų leidėjas e, mano, kad deficitas yra nekintantis ir, ir kad skaičiai neklystantis yra, tačiau žinome, kad taip nėra. Svarbiausia yra užtikrinti statistinių duomenų rengimo kokybę. To pasiekti galime tobulindami institucijas ir užtikrindami geresnį institucijų ir joje dirbančių žmonių kokybę. Tai tiek norėčiau pasakyti užbaigdamas savo pasisakymą. Dabar peržiūrėsime numatomų darbų tvarkaraštį. Pakeitimus reikia pal... pateikti iki lapkričio 14. -osios. Pakeitimų svarstymas bus numatomas gruodžio 3, o balsavimas Ekon komitete gruodžio 17. -ąją. Plenarnėme posėdėje e, svarstysime šį pranešimą kitų metų kovo mėnesį, o kitas komiteto posėdis įvyks pirmadienį, lapkričio 12. -ąją. Ir truks iki lapušio 15. Ačiū, posėdis baigtas.